Colleagues, I'm beginning with the announcements, but... Uh... Kolegos, pradėsiu nuo pirmininko pranešimų, bet uh, balsuoti nepradėsim, kol visi nepasiruošėte. Pirmiausia, kalbų režimas. Vertimas uh, bus užtikrintas į visas kalbas išskyrus kruatų ir gėlų. Dabar koordinatorių sprendimai dėl pranešėjų paskyrimo Pone Ruiz iš Aldė grupės e, renks e, nuomonę dėl direktyvos e, dėl asmenų pranešančių apie sąjungos teisės pažeidimus apsaugos. Ponas Lenarts EPP renks pranešimą apie e, sienų ir vizų informacinių sistemų tarpusavės suderinamumo Nuno Melo renks pranešimą apie ES informacinių sistemų tarpusvę suderinamumą teismų bendradarbiavimo prieglopščio ir migracijos srityje. Ar pritarėte koordinatorių rekomendacijoms? E, Tuoj pat pradėsime elektroniškai balsuoti. Visas balsavimas bus elektroniniu būdu. E, praneškite, jeigu kas, ne, kas nors pamiršote balsavimo korteles. Atrodo, kad niekas. Aš noriu paprašyti, kad koordinatoriai jau pasiruoštų balsavimui ir padarau trumpą pertraukėlę.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 17 metų gegužės 17 dienos rezoliucija. Eina kalba apie ponios Argentinį parengtą pranešimo projektą. Ar pranešėja norėtų kalbėti? Ne. Tada galime pradėti balsuoti. Turiu pranešti, kad ponė Silvi Grijon nepasirašė 253 pakeitimo ir norėtų, kad jos pavardė prie to pakeitimo būtų išbraukta. Taigi dabar su šia pastaba galima pradėti balsuoti. Pradėsime nuo septintojo kompromiso. Prašom balsuoti. Dar galima balsuoti, matau, kad dar ateina žmonių, neatsisėdo į savo vietas, norėčiau, kad jie tai padarytų. Nepabaigsiu balsavimo, kol jie to nepadarys. Na ir taip pat turiu pasakyti, kad iš EPP frakcijos vienu balsuojančiu yra per daug. Dabar viskas gerai? Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aštuntas ir kompromisinės. Prašom balsuoti. Baigiame. Dabar socialdemokratų frakcijos e, vienu per daug. Prašom ištraukti kortelę. Vieną kortelę reikėtų ištraukti iš e, socialdemokratų frakcijos. Tvarkoj, balsuoti baigiame. E, patvirtinta devintasis kompromisas. Prašom balsuoti. Devintasis kompromisas vis dar galime balsuoti. Dabar baigiame. E, Vienu per daug iš EPP frakcijos, visi aišku entuziastingai nusiteikia, bet EPP turėtų vieną kortelę ištraukti. Dabar viskas gerai, balsuoti baigiame. Pritarta. Dešimtasis kompromisnis. Prašom balsuoti. Baigiame. pritarta 11 kompromisinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta 12 kompromisinis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta taip pat 13 kompromisinis pasiūlymas. Balsuokime. Baigime balsuoti. Taip pat pritarta. 38 pakeitimas. Kas už antrąją dalį? Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 14 kompromisnis. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 15 kompromisinės pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 16 kompromisinės. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti pritarta. 17 kompromisinis. Balsuojame. Baigime balsuoti. Pritarta. 18 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 19 kompromisinis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 20 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 25 kompromisas. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. 37 kompromisinis. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Pritarta 28 kompromisas. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Pritarta 29 kompromisinis. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Pritarta 90 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Atmestas 94. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas 30. kompromisnis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta 110 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas 111. Balsuokime. Baigiame balsuoti. atmestas. Trisdešimt penktasis kompromisinis. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Pritarta. 123 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. atmestas. 36 kompromisinis. Balsuokime. 36 kompromisinis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 37 kompromisinis. Balsuokime. Baigiame pritarta. 38 kompromisinis balsuojame. Baigiame. Pritarta. 39. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 41. Kompromisnis. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 42 kompromisinis. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. 43 kompromisinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 154 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 44 kompromisas su papildomu pakeitimu žodžiu. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 45 kompromisnis. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 46 kompromisinės. Balsuokime. prašom palaukti. Norėtumėte pakartoti balsavimą dėl 45 kompromiso? Ar buvo kokių klaidų? Prašoma, kad e, iš naujo balsuotume dėl 45. Ir prašau visus nusiraminti dėl darbo tvarkos. Jeigu kas norėtų, tai greitai. Pirmininkė problema ta, kad e, po ankstesnio balsavimo kitas balsavimas neutralus netampa. Gerai. Taigi, kartokime, dėl 45 kompromiso. Kas balsuoja? Prašom balsuoti. Ponas Jurek norėtų kalbėti. Pirminkė, kokiu pagrindu ketiname pakartotinai balsuoti? Kokiu pagrindu bus pakartotinės balsavimas? Neseniai plenarinėme posėdėje buvo daug prašymų, tame tarpe ir iš didžiosios frakcijos, pakartoti balsavimą. Ir e, tie prašymai buvo atmesti. E, prasta praktika kartoti balsavimą, e, jei rezultatai netinka. Jūs teisus, ponas Jūrikai, bet dvi frakcijos e, leido suprasti, kad jie nėra tikri dėl balsavimo rezultatų. Jeigu galėtumėte leisti pabalsuoti už 45 kompromisą, tada galima būtų ir toliau paaiškinti. 45 kompromisnis. Norėčiau sužinoti tas netikrumas, kuo remiasi. Pirmininkas, 45 kompromisas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 46 kompromisas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 169 pakeitimas dėl pirmosios dalies balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta 48 kompromisinis balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta 48 A kompromisinis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 49 kompromisinis. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 178 pakeitimas dėl antros dalies. Prašom balsuoti. 178 antroji dalis. Vis dar galime balsuoti. Dabar baigiame. Atmestas. Du šimtai antrasis pakeitimas. Pirmoji dalis, prašom balsuoti. 202 pirmoji dalis. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar 202 pakeitimas, trečioji dalis. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas 50 kompromisinis. Balsuojame. Baigiame. Pritarta 186 pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas 188 tik dėl papildymo. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta 51 kompromisnis, balsuojame. Baigiame. Pritarta 52 kompromisnis, balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 53 kompromisinis, balsuokime. Baigiame pritarta. 54 kompromisinės, balsuojame. Baigiame. Pritarta. 208 pakeitimas e, su papildymu, prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta 210 Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. 55 kompromisinis. Balsuokime. Baigiame. Pritarta 212 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Atmestas. 56 kompromisinės balsuokime. Baigiame. Pritarta. 216. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. 57 kompromisinės balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta 220 pakeitimas. Balsuojame tik dėl papildymo. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta 58 kompromisinis balsuokime. Baigiame. Pritarta 59 kompromisinis balsuojame. Baigiame. Pritarta 233 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. 60 kompromisinis. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. 61 kompromisinis. Balsuokime. Baigiame pritarta 244 pakeitimas. Tik dėl papildymo. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. 62 kompromisinis. Balsuokime. Baigiame. Pritarta 247 pakeitimas dėl papildymo. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas 257 pakeitimas, tik tai dėl papildymo balsuojame. Balsuokime. Baigiame. Atmestas 164. Prašom balsuoti. Dar galite balsuoti. Baigiame. Pritarta 250 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Pritarta 253 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Atmestas kompromisas numeris vienas. Dabar prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta antrasis kompromisinis. Čia konstatuojamosios dalys. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Trečias kompromisnis. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. Ketvirtas kompromisnis. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. Šeštasis kompromisnis. Balsuokime. Balsuokime. Baigiame. Pritarta 21 pakeitimas dėl papildymo. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. Dabar galutinis balsavimas, vardinis. Galutinis balsavimas, vardinis. Prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Girdime ir muziką. Balsavimas baigtas. Pritarta 37 už 19 prieš. Nėra susilaikiusių. Sveikiname pranešėją. Pone Jurekai, dėl darbo tvarkos prašom. Aš norėčiau išreikšti mažumos nuomonę. Pagal 52 taisyklę e, mažumos nuomonę galite išreikšti pateikdamas 200 žodžių pareiškimą sekretoriatui. Kolegos, balsavimo laikas dar nesibaigė, dar mano pranešimas yra. Taigi, kitas balsavimo sąrašas - rezoliucija Libė komitete e, parengta Birželio 29 dieną E, frakcijų didžiosios daugumos pritarimu. E, Lybė komitetas teikia klausimą žodžiu e, apie tai, kaip suteikti gairias valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią humanitarnės pagalbos kriminalizavimui. Prašau balsuoti. Labai atsiprašau tų, kurie neturėti kortelių, gal galėtume dar kartą balsuoti. Ar jau visi balsuojate? Mano klaida. Ma, gal iš mano kūno kalbos pagalvojot, kad balsavimas baigtas, bet iš tiesų dar ne, dar yra mano paties revo, e, rezoliucija. Ar jau visi balsavo, baigiame balsuoti? 38 už 16 prieš 2 susilankė. Balsavimą baigiame. Colleagues, we'll begin on point five in just Kolegos, penktąjį punktą pradėsime svarstyti po poros minučių. Jeigu jums e, e, nereikia dalyvauti tolesnėme posėdėje, tai prašyčiau tyliai išeiti. Colleagues, um, very happy to welcome. Kolegos, labai džiaugiuosi e, mūsų tarpę matydamas Europos duomenų apsaugos e, prižiūrėtoją Giovanni Butarelį. E, sveikinu jo komandą, kurie atvyko kartu su juo. Ir ponas Giovannis mums pristatys savo nuomonę apie internetinės manipulacijas ir asmenius duomenis. Uh, Pirmininko ir komiteto vardu aš jūs šiltai sveikinu ir labai ačiū už visą nuveiktą darbą rengiant bendros domenų apsaugos reglamentą. Ir per pastarąsias keletą savaičių jūs e, atin aktyviai gyvenant šį reglamentą dirbote. Taigi prašau, Giovanni, prašau žodis jums dešimčiai minučių. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Neverta net sakyti, kad aš labai džiaugiuosi, jog pasikvietėte mane dalyvauti jūsų posėdėje šiandien. Aš suprantu, kad neatsitiktinai šis klausimas į jūsų darbo atvarkį įtrauktas. Šiandien, kai įvyks e, įpadomus klausimas e, ITRE AFKO ir jūsų komiteto. Europos domenų apsaugos pareigūnas, pareigūnų institucija, mano nuomonė, e, rengia jau kelis mėnesius. Dar prieš tai pradėjom e, dirbti, kai Cambridge Analytica ir Facebook'o skandalas iškilo žiniasklaidoje. E, viskas prasidėjo Romoje praėjusiais metais, kai didžiojo septyneto susitikimas vyko, iškart po to pradėjome renkti savo nuomonę. Tada mes supratome, kad uh, dezinformacija, klaidingos informacijos skelbimas yra pagrįsta piknaudžiavimu asmeniais duomenimis. E, tai mūsų ataskaita pat ypač aktuali, kai iškilo Facebook ir Cambridge Analytica skandalas. E, bet ne tik dėl to mes kalbame apie šią temą. Priežastis ta, kad internetinio manipul duomenų manipuliavimo problema nėra kažkokia paprasta sensacija, su kuria yra siejamas tik dvi įmonės. Mes e, turime galvoti apie plataus masto nelegal, nelegalų duomenų naudojimą. Todėl mes e, suvokiame e, dabartinį nepastenkinimą socialinę žiniasklaidą. Suklystumėte, jeigu bandytumėte šį klausimą taip trivializuoti. Facebooko ir Cambridge Analytica atvejis yra informacinės skaitmeninės sistemos atspindys. Ši sistema susiformavo be jokių apribojimų, jokių moralinių ar teisinių apribojimų ir būtent dėl to, e, kai tik tada, tik tada kai pradėjome taikyti e, bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, E, šis klausimas buvo visiškai nespręstas, todėl aš turėdamas labai nedaug resursų stengiausi šią temą prioritizuoti. Norėčiau dabar jūs paraginti trumpai pagalvoti apie kai kuriuos dabar susidariusios, e, kai kurias iš dabar susidariusių aplinkybių. Pirmiausia, galime padaryti išvadą, kad labai nedidelis skaičius milžiniškų įmonių e, išriškėjo skaitmeninėje pasaulyje kaip e, pagrindinių portalų turėtojai. Kitas dalykas, 3 ketvirtadalį europiečių naudojasi internetu, o ne televizija ar laikraščiais ieškodami informacijos. Trečias dalykas, didžioji dalis žmonių dabar internete informacijos ieško telefonuose ir stambiosios įmonės tą informaciją gali lengvai prieiti. Ketvirtas dalykas - reklamos pinigai atitenka stambiosioms platformoms, o ne televizijai. Ir viena valstybė, išskyrus Junktinė karalystė, e, visos valstybės išskyrus vieną Junktinė karalystė, e, skundžiasi, kad jos negali išvengti reklamų monopolijų. Ir dėl to tam tikros rūšies reklamos interneto paieškoje ima dominuoti. Be to, yra daug vadinamųjų mikrosprendimų dėl to, koks turinys bus teikiamas ir tą nulėmė algoritmai. Todėl e, pykčio, e, rasizmo, netolerancijos protrukiai e, ne tik dėl politinių sumetimų rodos internete, bet ir dėl finansinių. Tuo tarpu matome, kad startuolių skaičiai šioje e, srityje yra negausus. Ir ši sistema e, kelia rimčiausiai iššūkį duomenų apsaugos privatumo sistemai. Ir e, aš manau, kad iki šiol mes toleruodavome nekontroliuojamą praktiką, nes visi manėme, kad toks darbas apsiribojo komerciniu žodžiu, komerciniu pasauliu patogumas dabar visur dominuoja, bet tokiu būdu mes prarandame savo pačių duomenų valdymą. Ir e, ši sistema e, yra neatsiejama nuo socialinės sanglūdos. Mes žinome, kad žmonės yra formuojami trejais lygmenimis. Pirmiausia, jie tampa subjektais to, prie ko jie yra prisijungę. Antras dalykas, vartotojai gali būti kategorizuojami būdais, dėl kurių negalima kelti jokių abejonių, negalima skusis. Ir trečias dalykas - informacija yra rušiuojama pagal algoritmus ir ieškant pelningiausios informacijos. Tokiu būdu sukuriama laisvo žodžio iliuzija. Informacinės galios sumenkinimas, panaudojimas tokiu būdu e, tapo, su, pravertė mūsų privačius duomenis e, piktavalių uh, E, subjektų taikiniu. Ir mes, e, kai kalbame apie laisvo žodžio forumus, turime suprasti, kad e, labai dažnai sutelkia dėmesį į taškus, kuriuose informacija yra optimaliai išnaudojama, stepintis gauti optimalų pelną. Algoritmai leidžia pasiekti geriausių rezultatų ir tuos algoritmus galima pakoreguoti atsižvelgiant į etinius sumetimus. Ar jūs suprantate, ką aš turiu galvoj? Mūsų uh, E, nuomonę, etika leidžia žmogui nuspręsti, kas yra teisinga, kas e, e, mažiausiai padarys žalos kitiems, ar tai būtų vartotojai, ar tai būtų rašytojai, ar tai būtų darbdaviai. Etika turėtų būti e, tokia, kad mes jos pagrindų galėtume nuspręsti, nuspręsti, koks elgesio modelis yra teisingas, koks ne, kokia praktika yra teisėta, kokia ne. Net ir teisiškumo atveju etiniai e, faktoriai gali veikti. E, teisiniai pusiai yra sukurtas bendras duomenų apsaugos reglamentas BDAR. Ir įmonės dabar turi panaudoti teisės dvasę, kad apsaugotų savo vartotojus. E, ir šiais laikais mes visi matome, kiek gauname įvairiausių neiškios kilmės pranešimų. Dabar pats laikas pradėti kalbėti apie skaitmeninių duomenų nesažiningą paskirstimą. Demokratiškai atskaitingi parlamentai, tokie kaip jūsų, turėtų duoti signalą įmonėms, kurios galų gale turi būti atskaitingos akcininkams. Todėl mes neturėtumėme e, susigundinti bero, ger, blogos praktikos uh, legalizavimu ir sakyti, kad vienas ar kitas veiksmas gali būti naudingas visuomeniai, nors taip nėra. E, viešiai interesai turi būti apibriešti išrinktų rinkėjų, o ne pelno siekiančių įmonių interesams tarnaujant. E, aš esu pasirengęs e, toliau teikti jums konsultacijas, vadovaudamiasis atliktais tyrimais. Mes ir toliau remsime uh, E, Junktinės karalystės informacijos e, tarnybai ir kitų valstybių atitinkamoms e, instancijoms, nes darbas su jomis mums yra labai svarbus kasdieniai veiklai. Mes Liepos pradžioje Europos parlamente ir EPP frakcijoje diskutuosime tą temą. Ir šiandien būtina suprasti, kad aš noriu perteikti svarbią informaciją. Viskas, ką jūs nuspręsite Facebook ir Cambridge Analytica atvejais, nulems tolesnius ES veiksmus per 10-20 metų, kai reikės e, spręsti kitus panašius uždavinius. Ar tai Europos parlamento rinkimai ir mes turėtumėm e, jų laukti susikūrę pakankamai saugiklių, kurie užtikrintų e, E, lygių galimybių visiems politiniams judėjimams, visoms politinėms partijoms užti, e, garantijas. Ir aš norėčiau paraginti Europos parlamentą e, po Cambridge ir Facebook, Cambridge Analytica ir Facebook įvertinimo išvadų pagalvoti, ar nereiktų parengti gairių politiniams konsultatams, politinėms kompanijoms Tai turėtų būti vienas iš svarbiausių prioritetų Europos parlamentų prieš artėjančius rinkimus. Ačiū. Ačiū, Giovanni. Ir kaip jūs sakėte, neatsitiktinai paprašėme jūsų kalbėti, nes e, šiandien organizuojame Facebook ir Cambridge Analytica klausimus. Netrukus jie prasidės ir tada galėsime teikti daugiau klausimų ir atsakymų išgirsti iš svečių. Dabar Barbara Spinelė. Eh, volevo innanzitutto ringraziare moltissimo il dottor Butarelli per questo. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Butarelli už labai įdomią išsakytą nuomonę. Ir norėčiau pastirauti dėl bendradarbiavimo. Tai yra vienas, viena iš rekomendacijų mūsų nuomonė, kas buvo pateikta. Uh, ypač galvojant apie mm, audiovizualinius srities reguliavimo institucijas, jų bendarbiavimą. Ką tai reiškia realiai ir kokios čia yra rizikos. Iš esmės, interneto turinys yra ištrinamas remiantis tokiais kriterijais, kurie nėra tinkamai reguliuojami. Ir mm, taip pat mm, noriu pasirauti dėl uh, vartotojų apsaugos ir balsuojančių rinkėjų apsaugos, ar kokio lygio ta apsauga, ar tai turi būti vienodas lygis. Taip pat kitas dalykas, pavyzdžiui, dėl kolektyvinių ieškinių, ar toks variantas būtų įmanomas, jeigu, sakykime, yra būtent duomenų mm, privatumo pažeidimų, pavyzdžiui, pagal e, bendrai duomenų apsaugos reglamentą vartotojų apibrėžimas buvo kitoks mm, teismo Ačiū, Birgit Sipel. Ačiū, pirmininkė. Labai dėkoju ponui Butarelį už jo pasisakymą. Man atrodo, mums jau dabar visiškai aišku, kad eina kalba ne vien tik tai apie informacijos rinkimą ir apdorojimą, tvarkymą. Realiai eina kalba apie visus dalykus, ką tik tai tu gali padaryti, mm, formuodamas e, vartotojo profilį ir po to jį gal, tai galima panaudoti ir, ir rinkodarai, ir tiksliniai reklamai. Bet lygiai taip pat tą informaciją galima panaudoti įtakojant visuomenę, politinės diskusijas. Uh, realiai tam asmeniui apie tai nieko net nežinant. Ir realiai tie, kas manipuliuoja tą informaciją, nėra identifikuojami, nėra kaip juos identifikuoti. Uh, Tai yra labai rimti klausimai. Iš tikrųjų, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nėra tik tai bendras šablonas kažkoks tai dėl duomenų apsaugos. Tai, tai yra teisės aktas, kuris turi būti gyvenintas labai tiksliai. Ir svarbu būtų kalbėti apie kontrolės priemonės reikia užtikrinti, kad tos valios institucijos, kurios yra atsakingos už priežiūrą šios ryties, realiai galėtų vykdyti savo pareigas. Mm, duomenų rinkimas ir tvarkymas dėl ekonominių ir politinių priežasčių yra labai svarbus procesas ir čia svarbiausia yra atsižvelgti į e, privataus gyvenimo apsaugą mm, asmenys turi būti apsaugomi nežiūrint to, koks yra jų mm, komunikacijų turinys. Čia, man atrodo, turi, čia, man atrodo, taryba lik ir mm, stabdo procesą ir ne visuomet nori atsižvelgti į vartotojų ir visuomenės teisėtus interesus. Ir dar viena bendro pobūdžio pastaba. Tikrai džiaugiuosi, kad mm, ir turėsime tuo jaus e, Facebook'o klausimus, kuriuose dalyvaus ir kitų komitetų kolegos. Nebūtų realiai iš tikrųjų. Tai, apie ką Jūs kalbate, neapsiriboja vien tik tai socialiniais tinklais Reikia kalbėti apie bet kokios rūšės informacijos rinkimą dideliu mastu, ar tai būtų Google, ar tai būtų kiti mechanizmai. Ir mes turime kelti savo klausimą, ar teisinga yra tai, kad e, įmonės e, darosi vis didesnės, vis labiau dominuoja e, savo padėtimi rinkoje ir realiai nebėra galimybių užtikrinti tikrą konkurenciją rinkoje. Taigi, manau, tokį visų pirma klausimą turime kelti savo. Ir dabar dėl taisyklių laikymosi. Reikia nepamiršti be domenų apsaugos taip pat ir mokestinių klausimų. Uh, Ir taisyklių turi būti laikomasi visose srityse. Pirmininkė, aišku, mes turime kalbėti apie domenų apsaugą ir, ir tos srities taisyklės, bet lygiai taip pat mes turime nepamiršti ir kitų ramščių, kurie leis mums užtikrinti sąžiningą konkurenciją skaitmeninėje srityje. Ačiū. Ačiū, Birgit Jan Albrecht. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, Tai mano paskutinis lybė posėdis, todėl norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti Giovanni Buterelli ir Europos dovanų apsaugos visam biurui, visiems darbuotojams už tai, kad tikrai daug mums padėjote. Labai dėkuoju, aišku, visiems kolegoms, su kuriais turėjau galimybės dirbti. Ir dar norėčiau, aišku, ir vieną klausimą užduoti dėl to jau paminėto klausimo, tai yra išteklių kokius turi priežiūros institucijos. Ir, ir klausimas tada, kokia būtų galimybė bendarbiauti ne vien tik tai tarp duomenų apsaugos institucijų ES, bet ir uh, Mm, galvojant apie priežiūrą, e, gyvenimo užtikrinimą, mm, taip pat bendradarbiavimą glaudesnį su konkurencijos tarnybomis, su informacinių technologijų saugumo institucijomis, taip pat galbūt ir žiniaslaidos priežiūros e, institucijomis valstybėse narėse. Ačiū. Ačiū, Janai. Taip. Mes jau per Twitterį ir elektroniniu paštu atsisveikinom visi su tavim, bet uh, komitete to dar viešai dar nepasakėme, aš nenoriu gal čia kažkaip tai uh, Mm, nepatogią padėtį jūs pasakyti, bet noriu pasakyti, kad tikrai e, didžiulė detektis, kad, kad nebedirbsite mūsų komitete ir e, tikrai labai džiaugiamės labai aukštos kokybės darbų iš jūsų pusės lybė komitete ir ne vien tik tai domino apsaugos e, reglamentos rytie, bet visose kitose srityse taip pat tikrai labai ačiū už visą jūsų indėlį į šio komiteto darbą. I really hope you're going today because Ajo, tris, tris kartus jau pasakiau, man atrodo, ačiū atsisveikinu su tavim per Twitterį, nes tos datos vis keitėsi, tai dabar jau tikriausiai paskutinis tas mūsų pasimanimas, taigi dabar Ana Gomes. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Butarelį ir visai jo domino apsaugos tarnybos komandai už tikrai didžiulį darbą, už labai svarbų indėlį. Mm, ir iš tikrųjų, kai prasidėjo visas šis skandalas, ponas Buterėlė atvyko pas mus ir pasakė, kad tai yra šimtmečio skandalas. Ir iš ties šiandien jis mums papasako ir detaliau, kodėl jam taip atrodo. Tai yra milžiniškas iššūkis mums visiems išrinktiems teisės aktų leidėjams, bet Tuo pat metu mes, aišku, suvokėme, kad mūsų galimybių yra tam tikros ribos, aišku, yra valstybių narių tam tikra kompetencija. Ir čia vienas labai svarbus elementas, aš iškreipiuosi, pana Butarelį, galvojant apie tą dominuojančią padėtį tokių kompanijų, ar ne per apmokestinimą būtų galima spręsti tą klausimą, galbūt iš tikrųjų reikėtų, kad mūsų vyriausybės griežčiau taikytų um, mokesnės priemonės skaitminėms platformoms ir tuomet jos būtų atskaitingos ne vien tik tai uh, uh, akcininkams, bet taip pat turėtų atsiskaityti ir prieš piliečius, prieš mokesčių mokėtus. E, taip pat jūs sakėte, kad algoritmai gali būti e, pakoreguoti e, pagal etinius reikalavimus, bet tada klausimas, o kas tai padarys. Ir uh, Mm, Ta pati, aišku, būtų galima pasakyti ir apie tai, kas vyksta su dirbtiniu intelektu. Nes čia irgi yra galimybė um, integruoti etiką. Bet iš tikrųjų, jeigu tai yra dirbtinis intelektas, pagal apibriežti tai nežmogiškas intelektas, taigi. E, jokių etinių sumet... Visi, visa tai, kas yra susijęs su etika, dirbtiniam intelektui turi būti svetima, kaip ir pagal apibrėžimą jau. Taigi, galvojant apie dirbtinį intelektą ir, ir galimybę panaudoti jį, sprendžiant šitos e, trūkumus, šitos ryties, įdomi tai būtų mintis. E, pono Butarelį taip pat norėčiau pasiterauti dėl to, ką mes matome, kad uh, Cambridge Analytica tikriausiai yra tik tai Lietkalnio viršūnė. Mes žinome, kad e, Cambridge Analytica dirbo ir su kitomis kompanijomis, mm, konkrečiai tomis, kurios iškreiptai investavo į rinkiminių procesų manipuliavimą, kad tam tikros partijos užimtų valdančias pozicijas ir po to būtų palankios jų verslui, bet greičiausiai ne vien tik tai jų verslo interesams, bet ir kai kuriems strateginiams interesams. Ir aš kalbėčiau, pavyzdžiui, apie Maltos e, tam tikrą kompaniją, kuri realiai veikia ne Maltoje, tai yra tarptautinė korporacija. SEO taip pat e, dirbo kartu su Cambridge Analytica. Ir aišku, jų teisinės e, kompanijos partneriai, kurie Mm, dirba prieš žurnalistus, e, žurnalistus, kurie bandė atskleisti jų e, mm, visas blogybės miškanarėje, šilinkitos, jungtinėje karalystėje įsikūrusios, bet tai ne vien tik tai. Tai yra tos partnerių kompanijos, kurios bandė pritildyti žurnalistus, bandžiusius atskleisti jų manipulacijas. Tai gal galėtumėt plačiau apie tai pakalbėti, panas Butarelį. Aš dar paliksiu ir Džiovanį šiek tiek laiko realiai atsakyti į klausimus. Taigi, dėl struktūrinio klausimo, gal jūs turite kokią poziciją dėl duomenų apsaugos pareigūnų ir nacionalinių institucijų, konkrečiai kaip jos reaguoja į tuos klausimus e, dėl to, kas e, Junktinėje karalystėje vyko, e, kaip situacija tikrai labai sudėtinga buvo sprendžiama. Uh, Gal turite bendrą poziciją mm, dėl to, kaip, kokį poveikį tai turės nacionalinių lygmenių, ar yra tarp valstybių narių kažkokio bendarbiavimo, ar, ar nusekliai yra dirbama srity, toje srityje visur vienodai, ką galvoja Europos duomenų apsaugos pareigūno biuras. Taip pat gal galėtumėt mm, plačiau pakalbėti ir apie privatumo aspektus ir, ir panašius klausimus. Thank you, dear chair. With... Dėkui, pirminkė. Pradėsiu nuo atsakymų į ponės Pinėlį gerus klausimus. Turiu pasakyti, kad prieš pusantrų metų pradėjome iniciatyvą pavadinta skaitmeniniai klyringo namai, atsiskaitimų namai. Šiandien e, turime mm, gerą bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis atsakingomis už e, vartotojų apsaugą ir panašius klausimus. Žinoma, labai svarbu dirbti nesidubliuojant, bekeičiantis įvairiomis nuomonėmis. Mes e, matome, kad nacionalinės institucijos, kurios atsako už e, kovą su monopolijomis, sprendžia problemas susijusias su e, e, masiškais asmens duomenų rinkimais, e, rinkiniais. Taigi ir žvelgiant į ateitį, tos institucijos, kurios savo šalise atsakingos už lygias galimybės, taip pat uh, įsijungs. E, kalbu apie tas, kurios e, veikia e, rinkimų srityje ar audiovizualinėje srityje. Dėl grupinių ieškinių mūsų institucija, kaip žinote, yra saistoma tam tikrų teisinių nuostatų, nors e, domino apsaugos institucijas kai kuriuose šalise norėtų e, veikti ir aktyviau. Bet kai kalbama apie e, kažkokį žalos atlyginimą ar gynimasi teisme, tai, tai turėtų būti įmanoma pasinaudojant sankcijomis numatytomis bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Taigi aš labai norėčiau e, e, paraginti e, visus, kurie, nuo kurio tai priklauso, šito dokumento neatidėti iki 2020 metų. Pavyzdžiui, jeigu įmonė, kompanija gali įvertinti, kad rizika asmeniui yra minimali, bet mes negalime vis tik palikti jokių galimybių spragoms. E, taigi e, vartojai, vartotojai tikisi, kad jų duomenys bus panaudoti tame kontekste, kuriame jie buvo surinkti, arba tų subjektų, e, su kuriais yra užsimesgę tam tikri tų asmenų santykiai. Kitaip sakant, negalima tų duomenų versti pinigais. E, aš manau, kad šios nuostatos leis e, e, daugeliu įmonių pažvelgti novatoriškai, ne ta prasme, kad jos galės ir toliau sekti kiekvieną asmenį, bet ta prasme, kad tą verslą galima būtų vykdyti apsaugant asmenų privatumą. Kalbant apie veiksmus e, susijusius su Cambridge Analytica byla. Mums reikia pilno vaizdo, reikia jį išbaigti. Dėkoju ponui Albertui, taip pat e, mes daug kartų jau pastebėjome jūsų indėlį, sprendžiant šias problemas. E, Taigi, kalbant apie bendradarbiavimą tarp kompetentingų institucijų, e, iš tikrųjų yra e, nuostatų, kurios tokį e, bendradarbiavimą numato ar privaloma, ar laisvanoriška, kalbant apie nacionalinės duomenų apsaugos institucijas, e, su jais bendarbiaujama, e, matome tačiau, kad e, joms tenka susidurti su tam tikrais trūkumais, kalbant apie technologijų, naujausių technologijų panaudojimą. Ir kalbant su kai kuriomis institucijomis, išaiškėjo, kad norint išanalizuoti labai daug tūkstančių įvairiausių uh, atveju e, reikia ne tik žmogiškųjų, bet ir technologinių e, išteklių. E, mes numatome 25 procentų e, finansavimo padidinimą e, visoms toms duomenų apsaugos institucijoms. Visų pirma, žinoma, kalbame apie teisininkų pasitelkimą, taip pat naujų technologijų prasme, reikia mokslininkų dirbančių duomenų srityje ir taip toliau. Pane e, Gomeš, e, džiaugčiausi tai galėdamas pateikti Jums atsakymą apie apmokestinimą, bet e, kai kas pasakytų, pagrindinė Jūsų veiklos kryptis yra domino apsauga. Turiu pasakyti, kad mano asmenė nuomonė E, mes e, neturėtume e, imtis verslo požiūrio ES piliečių sąskaitą. Ir kad tas apmokestinimas vyktų tik tai už ES ribų. Dėl algoritmų turiu pasakyti, kad ir, ir šioje salėje ir kitose. Mes e, šių metų spalio mėnesį rengiame privatumo olimpinės žaidynės, tikimės e, tūkstančio žmonių iš 81 šalies kaip e, dalyvių ir šiais metais kalbėsime apie skaitmeninę etiką. Mm. Daug kas galvoja, kad labai svarbu yra turėti tinkamą uh, tiesėkuros sąrangą, bet e, atsižvelgiant į naują duomenų apsaugos reglamentą, e, būtina e, suprasti, kad artėjant skaitmeniniai revoliucijai daugiau dėmesio reikia skirti vartotojų orumui ir apsaugai. Todėl pasiremdami e, kitų patirtimi, kalbant apie etiką, e, turėtume apsvarstyti, kuriuos principus reikėtų svarstyti ir įgyvendinti ir kas turėtų e, būti už tai atsakingas. O kol kas duomenų apsaugos reglamente numatytas automatinis privatumo principas ir uh, specifinis e, privatumo principas e, čia gali padėti spręsti esamas problemas. Kalbant apie dirbtinį intelektą, e, mes bandome įtikinti atitinkamas viso pasaulio institucijas uždaroje sesijoje susirinkus aptarti sąsajas tarp dirbtinio intelekto ir etikos Turiu dabar turbūt perėti, e, gerbiamas pirmininkė, prie jūsų paskutinio klausimo. E, Domino apsaugos institucijos, tame tarpe ir mūsų institucija, norėtų kalbėti vienu balsu. Dar e, iki pilnai įgyvendinant naująjį reglamentą mes pradėjome keistis nuomonėmis, keistis tam tikrais dokumentais. Yra E, visa virtinė konfidencialių bylų, e, nepaisant to, kad šiuo metu e, Junktinėje karalystėje vyksta atskiras tyrimas. Ir mes stengiamės kurti ankstyvo įspėjimo sistemą, kad būtume pasirengę kitiems žingsniams atliekama teisinė analizė, analizuojant ankstesniosios uh, duomenų apsaugos direktyvos e, įgyvenimo rezultatus, bet žinoma, turime galvoti ir apie ilgalaikės pasiekmes įgyvendinant e, bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Galiu patikinti Jūs, kad po kelių savaičių išgirsite e, kai kuriuos preliminarius rezultatus. E, iš e, visos e, domino apsaugos bendruomenės Europoje. Dėkoju e, domino apsaugos pareigūnui ir jo komandai už atliktą darbą. Labai ačiū visiems. Na, nu, dabar kolegos trumpa petraukėlį. Matome, kad atvyksta kolegos iš kitų komitetų ir iš mūsų komiteto ir mes pradėsime svarstymus kurie mūsų laukia. Pradėsime iš kelių minučių.